Sausio 18 dienos pirmadienio protokolas yra išplatintas, ar kas nors turėtų kokių pastebėjimų ar komentarų dėl protokolo. Ne, tuomet e, tos dienos posėdžio protokolas yra patvirtintas. Pagal šios popietės darbo tvarkė dabar bus e, sąjungos aukštosios įgaliotinės e, saugumo užsienio reikalų klausimams ir komisijos vicepirmininkės baroninės Ashton pasisakymas dėl neseniai Haityje įvykusio žemės drebėjimo. Después, pero en primer lugar tiene la palabra la señora. Po to pasakys komisaras Degucht. Bet visų pirma suteikiu žodį baroninė Ashton. Sveika atvykusi į Europos parlamentą. Mes dirbame kartu kitose sritise, tačiau noriu palinkėti Jums didelės sėkmės jūsų darbę. Leidė Aštin, prašom. Uh, your... Pirmininkė, labai ačiū už Jūsų malonius žodžius. Gerbiami uh, parlamentarai, paprašiau galimybės pasisakyti, kad galėčiau pristatyti Jums naujausią informaciją Haityje po baisaus žemės drebėjimo įvykusio sausio 12 dieną.